Messieurs, un peu de silence. Euh, not... Ponas ir ponai, prašom tylos. Laikas pradėti posėdį. Euh, je demande en particulier au, au public qui... Ypač prašau auditorijos, kadangi vis daugiau dalyvaujančių biudžeto komiteto posėdžiuose tylos mūsų koordinatorių posėdis šiek tiek užsisė, o darbo tvarkė tikrai um, intensyvi bus, taigi pasistengsime dirbti greitai. Ketvirtadienio popietė po um, Briuselio um, plenarinės sesijos mes visi stengiamės dirbti greitai, kad kuo greičiau grįžtumėm pas savo rinkėjus. Taigi, prašau drausmės. Turite darbo atvarkę, jeigu nėra pastabų, darbo atvarkės projektą tvirtiname. E, savo aplankose turite kobų žinias su pirmininko skelbimais, taigi aš čia nieko daugiau nepridursiu. Ir trečias punktas - protokolo tvirtinimas. Tiesa, dar dėl skelbimų, atsiprašau, dėl pirmininko skelbimų. Man pasakė, kad dėl to, kad plenarnė sesija užsitėsi, čekų vertimas bus suteiktas tik tai nuo 16 valandos. Tai aš atsiprašau čekų kolegų. Toliau, trečias punktas. Tai yra mūsų ankstesnio posėdžio protokolas, kaip visada. Mes e, paskelbsime, kad protokolas yra patvirtintas, jeigu pastabų nesulauksime iki šio posėdžio pabaigos. Ir toliau iš karto siūlau perėti prie balsavimo. Tai reiškia dešimto punkto Nadežda Jenski pranešimas dėl dėl ES e strateginių interesų, politikos ir kriterijų. Très bien. Voilà, vous avez votre liste de vote et on vous Turite sąraš, e, balsavimo sąrašus, taip pat gavote ir šeštą žodinį pake, šešto pakeitimo žodinį pakeitimą, pranešėjai jį iš karto pristatys, kaip prieisime prie šešto pakeitimo. Taigi, ar e, visi turite balsavimo sąrašus ir balsavimo korteles, ar galime pradėti balsuoti? Monsieur Riquet n'a pas sa carte. Non. Pas Riquet neturi. Panas Kalfi neturi savo balsavimo kartelės, taigi kompensuosit vienas kitą balsais, balsuodami, taip? Čia kaip bendruomenių rūmose, leiboristai, konservatoriai, viskas atsvara yra. Taigi, pirmas gra, didžiosios A pakeitimas, kas už kas prieš, du prieš, susilaikė, priimta, nes susilaikiusių nėra. Antras pakeitimas, sugrįšime prie to. Iš dalies jis yra A didžiosios apimtas, jeigu didžiąją B apim, patvirtinsime, tai tada ir tas bus apimtas. Tada galėsime šito jo atsisakyti. Pereiname prie ketvirto pakeitimo. Prašau drausmės. Geronferm pranešėja už, kas už, ačiū, kas prieš. Vienas, du, kas susilaikė, priimta. Trečias Melcer suderinamas, bet pranešėja yra prieš, kas už. Nėra. Kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pana Pakso penktas pakeitėjas pranešėja yra už, kas už kas prieš, susilaiko, EPP izoliuoti, atmesta. Šeštas yra žodinis pakeitimas, kuris jum išplatintas. Nenadėž dar norite pakomentuoti? Uh, yes. um, like Norime pateikti žodinį pakeitimą, kad paaiškintumėm, jo komisija turi paaiškinti įtikintų naudos gavėjus, kad nebūtų pagalbos teikimas markaus sumažėjimo. Kai nekalba apie realų finansavimą, tai reikia pasakyti, kad IPE pagalbos um, santykis su kiekvienos valstybės BVP e, neturėtų santykinai mažėti, net jeigu BVP rodikliai keičiasi. Čia reikia atsižvelgti į tai, kad uh, įvertinant naudos gavėjus reikia ir kitus parametrus įvertinti, ne vien tik tai BVP. Tai yra ir tai, kiek yra gaunama pagalbos vienam gyventojui, norint pagerinti, pavyzdžiui, institucijų veikimą, kit, kitus dalykus. Žodinis pakeitimas yra toks, kad siūloma pakeisti tą, tą dalį Um, bendras BVP augimas 2007-2013 metų laikotarpiu, įvertinant bendrai, mm, taip išskyrus Kroatiją, būtų nuo 10 iki 30 procentų ir tada IPA e pagalba kiekvienos valst, pagal kiekvienos valstybės BVP neturėtų mažėti net, jeigu BVP rodiklis kiekvienos naudos gavėjos atveju bendrai išaugo 2007-2013 e, laikotarpiu. Reikia taip pat išbraukti ir išnašą, kur yra pasakyta, kad mm, paskaičiavimai paremti biudžeto generalinio direktorato skaičiais ir prognozėmis šalims kandidatėms, bei a, taip pat prognozės dėl realaus potencialių kandidačių augimo, pasiriment ataskaitomis iš nepriklausomų prognozavimo subjektų. Karl Haglund. Pirminkė, sunku priimti poziciją dėl pasiūlymo, nes jis išdalintas tik prieš pat balsavimą. Niekas anksto jo nematė šio pakeitimo, dėja negalime jam pritarti. Jis atrodo gana protingas, tačiau neturime pakankamai žinių, kad galėtume pritarti. Turbūt aš turėčiau būti kaltas, nes aš norėjau prad... pakeisti pradinį tekstą, norėjau padėkoti Nadeždanenski už tai, kad jį ji išklausė mūsų reikalavimą, nes pradinį tekstą buvo, pradinį tekstą buvo sunkiau suprasti, tačiau ir dabar jį lengviau suprasti, tačiau esmė iš viso nesikeičia. Mes už. Tai teikiu balsavimui tada. Šeštą pakeitimą su žodiniu pakeitimu. Kas už? Ačiū, kas prieš liberalai ir keli kiti. Kas susilaiko? Salvadoras susilaiko. Panas Naranko taip pat. Ispanai susilaiko gerai. Bet ir Lenkai, taip. Ir prancūzų yra, kas susilaiko. Norite pasitikrinti gerai, gerai, pasitikrinkime elektroniškai. L'amendement avec l'amendement oral. Bon, allez, le vote est... Pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Prašom balsuoti elektroniškai. Allez, votez, votez, votez, votez. Voilà, il manque euh, un votant. Parmi les cartes, il manque un votant. Il y a quelqu'un qui a... Prašom balsuoti, kažkas dar nebalsavo, trūksta vienos kortelės. Balsuoti baigiame, 12 už 10 prieš 4 susilaikė, Vas reikės susilaikę. Tai nieko nekeičia. Nedidelė persvara. Namilks ir septintas pakeitimas pranešė yra prieš, kas už. Ačiū. Vienas už kas prieš daugumą. Laiko atmesta. Aštuntas pono Pakso. Pranešė yra prieš, kas už. Aha, kas prieš? kas susilaiko, priimta. Devintas Grand Ferm suderinamas, kas už, pranešė yra prieš. Ačiū, kas prieš. Ačiū, susilaiko. Dauguma pasisakė. Prieš atvesta. Vienuoliktas Grand Ferm pranešė yra už, kas už. Ačiū, kas prieš. Du prieš. Kas susilaiko, priimta. Dešimtas pranešės suderinamas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Dauguma už. Dvyliktas pakeitimas, panas Nenski. Kas už? Ačiū, kas prieš? Trys prieš, kas susilaiko? Ačiū, priimta. Didžioji B kompromisas pranešės, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Tai tada antras Grenferm pranešimas jau yra apimtas didžiosios A ir didžiosios B kompromisu. Taip pat ir 13 pakeitimas. Tai tada perinam prie 14 pakeitimo, ponas Jenski, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta Priimta. 15. Gurenferm pranešė yra už. Kas už? Kas prieš? Nėra. Kas susilaiko? Priimta vieningai. Ir galutinis balsavimas. Siūlau balsuoti elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Ponas Rykė balsuoja už, tai pridėsime vieną pliusą. Ar visi balsavote? 23 už, 2 prieš, nesusilaikė, sveikiname, ponė Ninski. Taip, taip, tikrai nusipelnė e, aplodismentų. Ir Salvadoro Bučinio. Dabar galime perėti prie 11 punkto. Dėl lėšų perkelimo. Frančiska Balcanė dėl devinto per, lėšų pervedimo. Ho già presentato le richieste. Ačiū pirmininkė. Aš jau pristačiau e, šį e, pranešimą pereitą e, kovo 8 dieną, o šiandieną tiesiog mes turime balsuoti ir tiesiog, kad būtų galima e, skirti daugiau lėšų ketvirtąjį pagrindų programai. E, ir kad tos lėšos būtų skirtos prieš e, vasarą. Taigi, iš esmės, komisija sako, kad e, na, kai kurie projektai yra labai sudėtingi, dėl tos priežasties nepakankamai įsisavinta lėšų. Tuo tarpu kitoms programoms prieš vasarą reikia papildomų lėšų. Taigi, norėčiau, kad būtų leista elgtis taip, kaip prašo komisija, prašom. Dėkuoju. Gariga. Ačiū Franceskai Salvador. Eh, Ačiū pirmininkė. Nenoriu e, kištis į komisijos mokėjimų grafiko, tačiau mes paprašėme papildomos informacijos apie tai, kaip programos, kurios nebuvo įgyvendintos pakankamai, buvo vykdomos ir Kai kuriuose programuose buvo išmokėta per daug lėšų. Savo pastaboje, pastabose neturime detalių apie programas, ko mes esame prašę, būtų gerai sužinoti, nes patvirtinus gaivinimo planą, kuriame buvo numatyti asignavimai kitoms eilutėms ir kategorijoms, suskaitant žemės ūkį. Mes prašėme pateikti daugiau informacijos, kad sužinotume, kas blogai vyko įgyventinant gyvenimo planą. Akivaizdu, kad turime pakoreguoti e, išteklius pagal, turim, pagal poreikius ir čia yra tas atvejis, kuomet kore, korekcija nebuvo sėkminga. Jeigu pranašėjas sako, kad reikia balsuoti už, tai viskas gerai, bet mums reikia tos informacijos. Ačiū, ponas Alvaro. Ačiū, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad iki paskutinio sakinio man buvo kilęs įtarimas, kad ponas Gariga prašo atmesti šį pasiūlymą. Na, bet jis išsakė labai svarbę mintį. Kokia čia yra už viso to informacija? Jeigu programos neveikia, nu, turime žinoti kodėl, kad būtų galima situaciją pagerinti. Atrodo, kad viskas yra blogiau, negu galima buvo įsivaizduoti. Pavyzdžiui, turime išteklius iš energetikos tinklų. Pavyzdžiui, Europos jūros e, vėjo energijos tinklas ir kiti dalykai čia lėšos sumažinamos. Kiekviena valstybė narė sako, kaip panaudoti daugiau atsinaujančios energijos. Ne tik mano šalyje, visose. Ir man atrodo, kad čia yra skubus klausimas. E, galbūt e, dėl žemės ūkio sektoriaus galima klausinėti, kaip panaudoti turimas lėšas, tačiau e, šis atvejis yra simboliškas, jeigu pažvelgsime į daugiametę finansinę programą ir paimsime iš atsinaujančios energijos e, lėšas ir ją, e, jas perkėsime į akvakultūrą, tai pasiūsime labai blogą signalą. Reikia sužinoti, kodėl nebuvo, negalima išlaikyti lėšų e, atsinaujančių šaltinių srityje. Jeigu atrodo, kad signalas bus labai blogas. Žau, merci. Eh, Ačiū. Turiu pasakyti, kad asmeniškai aš ne visai suprantu, kaip čia galima dabar atsidurti tokioje situacijoje po posėdžio, kuris įvyko vakar. Mm, tik koordinatorių posėdėje kalbėjome būtent apie a, asignavimus mokėjimams ir komisijos delegacija, kuriai vadovavo biudžeto atstovai. Būtent aš suprantu, kad gal vakar nebuvo tinkamai tie klausimai išanalizuoti. Man pasakė, kad terminas biudžeto komitetui yra birželio pirmą dieną tai kažkurios frakcijos galvoja, kad jos nepakankamai informacijos gavo, galėtumėm balsavimą atidėti iš juridinio požio taško vertinant gegužės 30-31 dienai. Ar tada būtų jums priimtiniau ir pranešėja? Taip žinoma, man tikrai nekyla jokių problemų, kuo daugiau turime informacijos, tuo visiems geriau. Taigi, jeigu galima palaukti, palaukime. Aš taip pat norėčiau paraginti, kad e, susipažintumėt su komisijos pateiktas e, dokumentais, nes ten iš tiesų yra labai daug e, įdomios informacijos. D'accord, très bien. Mais... Gerai. Tai yra nemenkos pinigų sumos ir iš ekybinio požiūrio taško tie pervedimai yra svarbus. Ir kaip kai kurie kolegos, aš irgi nejaukiai jaučiuosi, kad štai dabar turiu suvokti tokią situaciją, kad praėjus trijiems metams nuo gaivinimo programos pradžios 5 milijardai eurų skirti, dviejai metai biudžetiniai praėjo tų 30 milijardų eurų pakete bendrame, čia Briuselis, Luksemburgas, taip, 8 milijardai e, bendrijos biudžeto. Europinis elementas skirtas bendram ekonomikos gaivinimui. Aišku, 27 nacionaliniai biudžetai finansavo pagrindinę dalį uh, tuo metu, kai mūsų valstybės pradėjo grimsti į recesiją po finansinės krizės. Ir dabar praėjus trejiems metams yra šimtai. Mm, milijonų eurų nepanaudotų, turime nedidelį biudžetą, bandome maksimaliai finansuoti novatorišką politiką, e, investicijas, kurios yra tiksliškai orientuotos gaivinti, atkurti augimą. Ir štai dabar matome, ką kaip ponas Alvaro priminė, kai kuriuose sritise yra didžiulių poreikių, yra, aišku, politiniai prioritetai nustatyti visose valstybėse narėse labai aiškiai. Ir štai matome tokią situaciją, kur yra tikrai gana keista. Taigi, um, pranešėjai pritarus siūlau, kaip ir daugelis kitų kolegų pritarė, atidėti balsavimą mūsų kitam posėdžiui, gegužės 31 dienai. Iki to laiko mes turėtume išanalizuoti visą reikalingą informaciją, jeigu jos trūksta, dar ir iš komisijos paprašyti papildomai. Toliau 12 punktas. Mm nėra dėl kitų institucijų pervedimų, pono Fernandės punktas, tai čia viskas yra aišku, galime tada eiti prie ketvirto punkto, tai yra pasirengimas 2013 metų biudžetui ir trilogo mandatas pranešėjų suteikiu žodį. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, pirmininkė. mes dabar diskuojame dėl e, šio buvusio biudžeto įgyvendinimą. Ir todėl labai svarbu pradėti galvoti apie prioritetus, kuriems būtų skirtos e, lėšos. Dėja, tų lėšų, kaip jau žinote, yra mažai susidarius ekonominiai kriziai. Taigi dabar yra labai svarbus momentas. E, rengiantis e, trišalėms dėryboms. Nes e, reikia suformuoti mūsų poziciją dėl komisijos pradinio pasiūlymo. Visų pirma, turiu pasakyti štai ką. Europa išgyvena ekonominės krizės laikotarpį ir akivaizdu, kad Europos parlamento pasiūlymas turi atspindėti E, realią situaciją valstybėse narėse. Mm, aišku, mūsų pozicija negali e, ženkliai skirtis nuo taupimo režimo, e, kuris yra taikomas visoje Europoje. Būtent dėl šių priežasčių aš kreipiausi į daugelį kolegų pasisakyti E, kokie yra jų politiniai prioritetai 2013 e, metų biudžeto atžvilgiu, nes e, jau mes esame parengę kaip Europos parlamentas savo gairias dėl prioritetų, pavyzdžiui, kad reikia orientuotis į konkurencingumą, užimtumą, ypač jaunimo užimtumą ir manome, kad būtent tiems prioritetams reikia daugiausiai skirti lėšų. Jeigu reikia, reikia peržiūrėti kai kurias programas, kurios galbūt e, nesiekia 20 e, metų strategijos tikslų ir reikia peržiūrėti tas programas, kurios yra netinkamai gyvendintos. Būtent Atsižvelgiant į tuos dalykus, aš parengiau e, pranešimo projektą, kurį išplatinau vakar savo kolegomis, taip pat ir e, sekretoriatui. Yra, aišku, tokių bendrų temų, dėl kurių reikia diskutuoti. Ir tie bendri dalykai yra susijęs su komisijos pasiūlymu. Pavyzdžiui, reikia kalbėti apie e, įsipareigojimo signavimus, mokėjimo signavimus. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie asignavimus įsipareigojimams, todėl kad jie daugiausiai yra siejami su politiniais tikslais. Na ir e, Europos parlamentas e, visą laiką e, nurodė, kokie jam yra prioritetai šioje srityje. Esant ekonominiai kriziai, kai mokėtinos sumos pasiekia labai didelius kiekius ir komisija sako, kad nebegali didinti ES biudžetą, todėl pateikė e, pasiūlymą išaldyti e, asignavimus įsipareigojimams 2013 metams, atsižvelgiant į laukiamą kitų metų infliaciją, kuri turėtų sudaryti 2 procentus. Tai yra, aišku, politinis sprendimas, e, ryštingas politinis sprendimas ir, nežinau, reikėtų mūsų diskusijose apie tai pakalbėti kalbėti Europos parlamento viduje. Nes ką tai reiškia? Mes tiesiog e, pradėsime, na, kaip ir išaldysime mūsų ambicijas, ateities ambicijas, kurios leistų galbūt mums išeiti iš ekonominės krizės, leisti užtikrinti ekonominį augimą. Manau, kad siekiančių tikslų Europa turi būti stipresnė, o ne silpnesnė. Iš kitos pusės matome, kad na, yra labai didžiulis asignavimų poreikis. Vakar buvo organizuotas susitikimas dėl mokėjimų asignavimų, e, dėl bendrijos planų ir matėme, kad na, e, atsižvelgiant į jau prisimtus įsipareigojimus, e, asignavimų sumos yra ženklios. Taigi Europos parlamentas nenukrypsta nuo savo gairių, e, reikalauti iš komisijos parengti atsakingą biudžetą. E, man atrodo, komisija atsižvelgia į mūsų pasiūlymą. Tikėkime, kad komisija iš tiesų pateikė pasiūlymą dėl tokių sumų, kurios sugebės padengti reikiamus e, mokėjimus. E, na, manau, kad kai kurie e, poreikiai e, netitinka skiriamų asignavimų, bet tokius dalykus turėsime patikrinti, žiūrint, kaip yra įgyvendinamas 2012 m. biudžetas, kad neatsitiktų taip, kad E, na, liks, pavyzdžiui, metų pabaigoje lėšų, kurias reikės perkelti kitus e, biudžetų metus. Taigi mes turime užtikrinti, kad e, na, tokios situacijos nepasikartotų, o jeigu lieka nepanaudotų lėšų, jos turi būti, aišku, perkeltos į kitų metų biudžetą. Dabar dėl atskirų antraštinių dalių. Aišku, mes įvardiname kai kuriuos mūsų projektus ir visą tai atspindėjau savo pranešime. Pirma A antraštinė dalis. E, matome, kad valstybių narių įsipareigojimai auks 4,1 procentų, taip pat auks ir skiriami asignavimai. Matome, kad kalbant apie šią antraštinę dalį, įsipareigojimo asignavimai yra didesni, kadangi būtent iš šios antraštinės dalies yra. Um, finansuojami veiksmai susiję su konkurencingumu, darbais. Tai yra tie prioritetai, kurie yra aktualūs Europos parlamentui. Mes taip pat e, nurodome skaičius, kurie mūsų manimų e, yra realistiški, kad būtų galima įgyvendinti pagal pirmą antraštinę dalį numatytus veiksmus. Pavyzdžiui, kad būtų įgyvendinti tyrimų projektai ir taip toliau. Mes taip pat sveikiname tai, kad dėmesys yra skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios yra ekonomikos variklis, kad e, būtų dedamos pastangos, kad jos galėtų gauti finansavimą, pavyzdžiui, per tokius finansinius e, prie, e, instrumentus kaip CIP e, programa. Deja, progres programai ski, ski, bus skirta maž, mažiau lėšų. Ta pati galiu sakyti ir apie priežiūros institucijas nes man atrodo, kad numatytos lėšos šioms agentūroms yra per mažos, kad jos galėtų įgyvendinti joms tenkančias užduotis. Taip pat norėčiau paminėti, kad e, kai kurios programos kaip Lifelong Learning e, yra puikiai įgyvendinamos. Ir tai yra e, ir taip pat labai svarbi ten programa Mat, matome, kad komisija iš tiesų e, daug dėmesio skiria e, ten tinklams. Toliau dar vienas dalykas - ITER programa. Dėl to nekyla jokių abejonių. Pagal komisijos e, pasiūlymą yra, skirt, yra siūloma skirti 360 milijonų eurų šiai sumai, atsižvelgiant į e, sprendimą, kuris buvo pasiektas e, pereitais metais. Na ir tas padidinimas buvo susijęs su administracinėmis išlaidomis. E, tuo tarpu na, mes norėtumėm kai kuriuos komisijos lėšų sumažinimus e, tam tikroms programoms peržiūrėti metu. Nes e, mes norėtumėm, kad e, būtų galima išnaudoti visas priemonės, kurios yra įtrauktos į institucinį susitarimą kuris buvo pasiektas pereitų metų pabaigoje dėrybų metu. Toliau pereikime prie pirmos bentraštinės dalies. Mes, aišku, jau pasakėme savo abejonės dėl asignavimų pagal pirmą B antraš, antraštinę dalį. Jau buvo sakoma, kad 2011 metais komisija nesugebėjo e, išmokėti 11 milijardų e, sumas e, atsižvelgianti tuos e, įsipareigojimus, kuriuos e, prisėmė. Ir neman, nenoriu, kad tokia situacija pasikartotų 2013 metais. Nes e, visų pirma, komisija turėtų atsižvelgti į įsipareigojimus, kuriuos prisiema pagal šią antraštinę dalį ir užtikrinti, kad jiems įgyvendinti bus skirta pakankamai pinigų. Toliau. E, dėl Žemės ūkio fondo. E, čia atsirado papildomų lėšų, kadangi ne, buvo panaikintas e, cukraus sektoriaus restruktūrizavimo fondas. Taip pat norėčiau sveikinti komisijos pasiūlymą, kad nereikėtų keisti e, lėšų, kurios yra skiriamos žuvininkystės e, politikai. Vis dėlto reikėtų pagalvoti apie bendrą jūrų politiką ir kiek jai yra skiriama lėšų. 3a antraštinė dalis matome, kad e, įsipareigojimai auga 1,8 procentais lyginant su pereitais metais. Ir e, mokėjimo signavimai auga 11,1 procentų. Visą tai daro su ES vis didesnėmis ambicijomis laisvės saugumo ir teisingumo srityse. E, labai svarbu kovoti su nusikalstamo veikla, ypač E, kibernetiniais nusikaltimais, nes jie daro iš tiesų labai e, ženklę e, žalą mūsų ekonomikoms. Na, taip pat yra ir problemų, kai lėšos yra <coughs> neįsisavinamos, kalbant apie kai kurias biudžeto eilutes. Taigi reikėtų įsiaiškinti, dėl ko taip atsitiko. Toliau 3b antraštinė dalis. Greičiausiai žinote, kad ta antraštinė dalis yra pati mažiausia, čia šiek tiek yra mažinamos e, skiriamos lėšos. Tačiau norėčiau pasidžiaugti tuo, kad komisija skirs daugiau lėšų Youth in Action programai, nes matėme, kad ta programa puikiai įsisavina lėšas ir taip pat E, na, duoda labai daug teigiamų rezultatų. Tuo pat metu mes norėtumėm, kad e, na, būtų mažinamas atotrukis tarp ES ir jos piliečių. Ir na, informacinėms kompanijoms reikėtų skirti didesnį e, lėšų skaičių nei 2012 metais, nes e, nepamirškime, kad e, artėja Europos e, parlamento rinkimai, taigi, o rinkėjų aktyvumas yra vis mažesnis. Toliau, ketvirta antraštinė dalis yra labai aktuali Europos parlamentui. Ir kaip jūs žinote, jau pastaruosius metus ne vieną kartą mes kišamės į e, komisijos pateiktus pasiūlymus. Šiuo atžvilgiu manom, matome, kad e, įsipareigojimų asignami auga 0,7 procentais, o mokėjimų asignami auga 5,1 procentu. Matome, kad, e, e, na, nors e, ketvirtai antraštiniai daliai yra padidintos lėšos 272,3 milijonams, vis dėlto kai, kuriems, kai kurioms programoms lėšos buvo sumažintos. Norėtumėm sužinoti, dėl ko. Kodėl taip atsitiko? Na, Aišku, mes pritarime tam, jeigu, pavyzdžiui, lėšos yra mažinamos, jeigu ankstesniais e, finansiniais laikotarpiais e, programuose nebuvo tinkamai, e, tarkim, skirtos lėšos įsisavintos. Dabar dėl penktosios antraštinės dalies. Matome, kad bus skirta šiai antraštiniai daliai 2 procentai daugiau lėšų. E, atsižvelgiant į na, sutartinius e, įsipareigojimus. Tačiau tuo pat metu reikia pasakyti, kad e, na, yra mažinamas darbuotojų skaičius. Matyta mažiau samdyti darbuotojų, skirti lėšų administraciniam personalui ir to, tam mes negalime pritarti um, labai skiriama daug lėšų decentralizuotom agentūrom. Ir matome, kad e, lėšos, lėšų skirta daugiau, 2 procentais daugiau, dėl tos priežasties, kad kai kurioms agentūroms e, reikia daugiau lėšų, kad galėtų gyveninti e, joms tenkančias užduotis. Matome, kad pirmą kartą komisija, na, neskyrė pakankamai lėšų e, agentūroms, kaip pavyzdžiui, nors galėjo skirti daugiau lyginant su finansinė programa. Turime pasakyti, kad būtent tos agentūros padeda e, pasiekti e, politinių tikslų ES. Dėkoju. Merci de cette présentation très claire et très synthétique. Ačiū pranešėjų už aišku ir glaustą paaiškinimą. Turiu nemažai norinčių pasisakyti, prašom. Gracias, presidente. Bueno, lo primero que me gustaría eh, decir es felicitar al señor Lavia porque. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pagirti poną Laviją. Man atrodo, kad jo projektas atitinka mūsų lūkesčius. E, mūsų darybinės pozicijas, kurios, kurių laikomės dėl bendrų biudžeto gairių, nors ir yra keletas dalykų, kur mes norėtume pateikti pakeitimų, tačiau noriu pasakyti, kad mano frakcija daugiau mažiau pritarė jo dokumentui. Aš noriu pabrėžti poreikį e, vykdyti viešųjų finansų reformą, investuoti į augimą ir vystimasi per Europos biudžetą, nepaisant riboto to Europos biudžeto dydžio. Žinoma, aš pritariu dėl išmokų, dėl mokėjimų ir mes nerimavome taip pat, kad e, taryba, tarybos e, reikalavimui sumažinti išmokas negalima pritarti. kaip pranešėjas paminėjo Kroatijos stojimą, tai tą reikėtų minėti bendroje dalyje, o ne ketvirtoje antrašinėje dalyje, išorės veiksmų dalyje, nes Kroatija nuo Liepos mėnesio taps ES nare. Ir todėl reikia išdėsti finansinės pasiekmes šio žingsnio. Taigi, nepaisant to, kad yra tam tikri e, komisijos pasiūlymai padidinti 13 metams, jeigu palyginsime tuos vadinamus padidinimus e, su finansinė programa, tai iš tikrųjų padidėjimo nėra, nes finansinės programavimas sumažėja. Ir galbūt galima būtų tą aiškiai pasakyti kai dėl Europos platformos kovoti su skurdu ir socialinė atskirtimi. Tai, tai reikėtų paminėti kaip iš tikrųjų rimtą politinį prioritetą, kaip yra paminėta ir bendrosiuose gairėse. Pone Pranšėjai, jūs sakėte, kad progres programa yra sumažinta, nors mums tai ir nepatinka, tačiau nes, nes e, klimatas e, Europoje yra toks, kad žmonės kenčia nuo nedarbo. E, jūs minėjote 3A, DAFNE programą, smurtą prieš moteris ir vaikus. Čia yra 5,5 procento sumažintos lėšos, apie tai reikia atskirai pasisakyti. Dėl 3B antrašinės dalies reikia kritiškiau vertinti komisijos siūlomus biudžeto sumažinimus ypač turint galvoje, kad 2013 metai yra Europos pilietybės metai. Na ir pagaliau išorės priemonės. Reikia aiškiau pasakyti ne lėšų mažinimo šioje srityje. Turime arabų pavasarį ir jiems skirtas, tom šalims skirtas lėšas Tai nereiškia, kad stabilumo, pasirinkimo narystė ir Europos e, žmogaus teisų ir demokratijos priemonės yra nesvarbios, jos ir toliau turi būti finansuojamos. Taigi tiek keletas žodžių apie tai, nors iš esmės mes esame patenkinti pono Lavėje pasiūlymais ir e, dėl kitų dalykų pateiksime pakeitimų. Ačiū, ponas Alvaro. Ačiū, ponė pirmininkė. Nedaug kas man čia beliko pasakyti, pranešėjas e, tikrai labai stengiasi dirbdamas šį darbą ir jis labai stengiasi atsižvelgti į visų frakcijų pasiūlymus. E, mes esame patenkinti visų bendradarbiavimu. Mes e, pritarėme tiems prioritetams, kurie yra numatyti. Tai yra tie, tiems, kurie svarbus krizės metu, pavyzdžiui, moksliniai tyrimai plėtra. Čia yra didesnės investicijos numatytos, daug dėmesio skiriama 20 metų tikslams. Ir pranešėjas taip pat nesislėpė nuo mokėtinių sumų problemos. matome sumažinimus papildomose ir teismuosiuose biudžetuose. Mat, norime, kad biudžetas būtų protingas, atspindėtų e, realybę, o ne būtų dirbtinai valstybių narių parengtas taip, kad skaičiai atrodytų maži. Per savo pakeitimus stengsimės e, didinti efektyvumą ir nesame visiškai įsitikinę, ar kai kurie padidinimai yra visiškai pateisinami. Taigi galbūt siūlysime keisti kai kurios skaičius, bet šiaip manome, kad pranešėjas atspindėjo politinių frakcijų nuomonės. Yra vienas klausimas, e, kurį galėtume galbūt dar aptarti, tačiau žiūriu į Jutą Haug. Šiandien matėme, kaip vyko balsavimas dėl agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Nežinau, kaip čia pasakius. Ar yra e, iš tikrųjų būtinybė turėti tiek daug įvairių agentūrų? Galbūt galėtume dar šį klausimą padiskutuoti, ar reikia agentūrų, agentūros, kuri skirta švietimui ir mokymui ir taip pat turėti atskirą fondą. Čia kaip išnašai norėčiau pasiūlyti tokias idėjas. Na, o apskritai dėkojame pranešėjimui, manome, kad dokumentas yra tikrai na, labai geras. Ačiū, kolegos, dėl agentūrų tokioje situacijoje mano šalyje būtų sukurta papildoma agentūra, kuri racionaliai panaudotų tai, kas liko. Aleksandras Alvaro norėtų, kad ponė Juta Haug dabar perimtų estafetę. Taip, ne, jūs norite sureaguoti? Aš norėčiau paklausti, taip kukliai įvertinant e, temperatūrą išoriai, normalu, kad e, gal čia yra 30 laipsnių, aš nežinau, bet e, gal aš senstu, gal mano organizmas nebe, nebe taip reaguoja, ar čia viskas yra normalu. Monikos nėra salėje, tai gal mes nediskutuosime tų klausimų. Jūta, Aleksandris norėtų, kad jūs toliau pratestumėt. Taip, aš norėčiau pasakyti, kad tai, ką surašė Džiavani į, į pranešimą, tikrai yra puiku, puikus pranešimas. Manau, kad um, pranešime tiesiog daug yra europinės dvasios ir aš manau, kad pranešimas yra puikus. Uh, viskas yra labai gerai surašyta dėl to, ką mes pradėjome 2010 metais, dėl ko visi bendrai sutarėme. Uh, dėl 2010 metų Europos strategijos tikslų, kurie turi būti įgyvendinti iki 2020 metų, o ne perkelti į dar kitą finansinę perspektyvą. 2013 metais turi būti aiškiai parodyta, kad mes visus tikslus pradedame įgyvendinti ir kad tikrai jų pasieksime iki 2020 metų. Aš um, tikrai sveikinu šį pranešimą, iš esmės neturiu ką ir pridurti. Labai džiaugiuosi, kad agentūros buvo paminėtos, kad visi tie sunkumai buvo išryškinti. Kai vis mažini agentūrų biudžetą, tai vienu momentu prieisim iki tokios situacijos, kad iš viso tos agentūros nieko nebus vertos. Tai manau, kad e, reikia, aišku, siekti to efektyvumo, uh, Bet, Aleksandrė, čia ne į mane gal reikėtų kreiptis tais klausimais, čia reikėtų gal iš tarybos reikalauti tokių dalykų. Taryba turi su mumis diskutuoti šiais klausimais. Bet, kad jie net nelabai ką gali iš viso padaryti su savo pakeitimais ir nežiūrint mūsų kompromisu, kažkas jau šito pasakė tą mintį. Panašu, kad taryba tarsi nebėra Europos e, institucija, aš nebežinau į ką kreiptis. Buvo ir kitokių minčių, na, nežinau, plenarinė sesija ne visai tai pasisuko, kaip aš būčiau norėjusi. Pavyzdžiui, lyčių lygybės agentūra buvo suplakta su, su į krūvą kartu su vienos agentūra. Uh, Nerimta, tikrai nerimta, bet e, kartais nieko negali padaryti. Ir tai akivaizdu. Gerai, norėčiau dar tarti keletą žodžių e, dėl komisijos požiūrio, kadangi vėl esu pranešėja aplinkos komitete tai analizavau mm, skaičius, pavyzdžiui, LIFE 2013 metams. Ir, ir dabar pažiūrėjau, kokie yra skaičiai, aš kaip pranešėja biudžeto klausimų turiu dar žiūrėti, galvoti ir apie 2013 metus. Taigi, matome, 2013 metams pasirinkta mažinti skaičius netgi palyginti su tuo, ką mes suderinom jau su taryba. Mes su taryba susitarėm dėl atitinkamų skaičių, o dabar, kas yra siūloma 2013 metams, yra dar mažesnės sumas, tikrai, man atrodo, visiškai yra nepriimtina. Jau mes suderinom sumą su taryba, tai kodėl dabar jas reikia mažinti. Bet kokiu atveju jau viskas yra maže, mažesnio lygio nei 2006 metais, kai mes sudarinom su taryba. Giovanni aiškiai paaiškino, kur yra kas sumažinta, bet kolegos, aišku, atsimena puikiai, kad prieš kokias tris ar keturias savaitės komisijos pirmininkas Baroso kartu su a, um, jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Banhimūnu nusprendė sutarti dėl a, um, prieigos visiems Ir 50 milijonų štai yra. Man atrodo, reikėtų išanalizuoti detaliai tos klausimus. Gal komisija galėtų paaiškinti, kaip jinai čia um, tuos skaičius su, su, surinko, iš kur jin juos gavo. Giovanni savo įžangoje kalbėjai apie vakarykščius įvykius dėl mokėjimų su komisija, kas buvo dėl to politinio integravimo mokėjimų komisijai. Gal gali paaiškinti, kad tu turėjai omenyje mokėjimų politinis svarstymas. Ką tai reiškia? Brandner. Francesca Brandner. Le président, um, I also would... Ačiū pirmininkė. Aš noriu taip pat pasakyti, kad mes galime paremti pranešėjo pagrindinės linijas ir dėkojam mm, pranešėjai už puikų pranešimą. Mes gal kiek pakeitimų pateiksime truputėlį, kad būtų žalesnis tas biudžetas. Krizės kontekste, man atrodo, reikėtų pasirūpinti, kad iš krizės išbristumėm geresni kad mūsų ekonomika būtų geresnė, efektyviau naudotų, efektyvesnė, efektyviau naudotų ir išteklius ir energetiką. Tai gal tiek. Turbūt, aišku, jūs ir nestebina tie dalykai. Man atrodo, vis tik tai krizėje tai yra svarbiausi elementai. Taip pat labai svarbu yra ginti tuos lygius, tuos sumas, kur, kurias pateikė komisija, bet ir dėl komunikavimo, kaip Jūta pasakė, uh, kad būtumėm tvirta jėga, proeuropietiškai išsakytumėm aiškę poziciją, kad, kad nebūtų taip, kad e, viskas tik tai būtų nukarpyta, nukarpyta, nukarpyta. Mes turime apginti pozicijas. Ir manau, kad gerai, kad ir neigiami prioritetai yra įvardyjami. Mes remsime tokį požiūrį taip pat. Kita vertus, matome, kad mūsų baimės vis tik tai išsipildo dėl ITER, mes tikrai nesidžiaugiam dėl to. Bet tam tikrą prasme, na, mes buvom teisūs. Vis tik tai liūdna. Matome, kad yra iš e, septintos pagrindų programos paimtos e, lėšos iš kai kurių kitų dalių. Krizės kontekste tikrai neteisingi žingsniai. Toliau dėl ketvirtos dėl DCI instrumento, dėl stabilumo, aš nežinau, kodėl reikia karpyti lėšas čia. Buvo lik ir aišku, kad tie pažadai, kuriuos davė komisija ir išorės veiksmų tarnyba, aną kartą, tu, tu, aišku, turėjo iš kažkur būti paimti. Ir aš matau, va dabar tuos apkarpimus tik tai, man atrodo, negerai taip yra padaryta. Ypač turint omenyje, kad tolesni septyneri metai bus labai svarbus ir reikės 2013 metų biudžetas bus išeities taškas ir jeigu tie apkarpimai 2013 metais numatyti, tai aišku, kad kaž, kažkur reikės jos paimti, kad, kad tai įtakos ir paskui daugiau metę finansinę programą. Toliau dėl um, jaunimo judumo ir um, visą gyvenimą trunkančio mokymosi mes matome kartais, kad viliečiai. Um, išvyksta iš, iš ES, iš viso išvyksta. Taigi aš manau, kad reikėtų galvoti apie tokias programas, kurios tiesiogiai įtakoja mūsų žmonių gyvenimą, padeda jiems, kad turėtų būti tokios programos toliau finansuojamos. Aš manau, kad e, tikrai galėsime tokius dalykus aiškiau pasakyti, tikiuosi ir, ir bendrai tai pritariu jūsų bendroms linijoms. Merci, Frančiska. Ačiū Frančiskai. Savrakakis. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Lavyje. Aš esu parengęs pranešimą, nuomonės projektą dėl šio pranešimo regijai komitete. E, na, Šiuo metu diskusijos dėl ES biudžeto vyksta ekonominės krizės kontekste, valstybės narės taupo. Visoje Europoje valstybės narės iš tiesų ženkliai taupo ir atsižvelgiant į tai rengia savo biudžetus. Tačiau labai svarbu surasti pusiausvyrą tarp fiskalinės e, konsolidacijos ir investicijų ir tuo pat metu reikia na, mažinti tuos neigiamus ekonominės krizės e, rezultatus. E, Europos Sąjunga e, ir jos investicijos parodė, kad gali sėkmingai užtikrinti, kad užimtumas auktų, kad būtų užtikrintas regionų bei visos ES atsigavimas. E, kalbant apie pirmąją ir antrą, antrą antraštinės dalis, 2011 metais buvo įgyvendinta labai daug e, pro, e, programų, kurioms turėtų būti skirta labai daug e, asignavimų. Dėja, tam tikros sumos buvo nesumokėtos ir dėl tos priežasties tie mokėjimai turės būti padaryti 2012 metais. E, tuo tarpu manome, kad tos asignavimų sumos turės būti dar didesnės 2013 metais, nes programų įgyvendinimas tik tai įsibėgės. Aš norėčiau, kad e, komisija, taryba kartu su Europos parlamentu E, išanalizuotų skaičius, kad e, na, nebūtų pakengta programų įgyvendinimui 2013 metais. Jeigu mes e, pritrūksime signavimų, kils rizika gerai įgyvenamos programos. Dėl tos priežasties aš norėčiau, kad būtų iš tiesų įvertintos įvertinti mokėjimo poreikiai pagal pirmą B antraštę. Na ir paskaičiavimai buvo mm, parengti atsižvelgianti valstybių narių parengtą informaciją. Tačiau mm, tie skaičiai turėtų būti peržiūrėti. Kalbant apie 2013 metų biudžeto projektą, komisaras Levandovski jį pristatė e, mūsų komitete ir sakė, kad e, pirmai bantraštiniai daliai sumos didės. Tai yra puikus e, pagrindas tolesniems diskusijoms dėl 2013 metų biudžeto projekto, bet nemanau, kad tos skirtos padidintos sumos bus pakankamos. Aš dabar žodis Salvador Gariga. Dabar yra pono Nenski pavardę jisai. E. Ačiū pirmininkė. Na, kalbėsiu kaip yra APP frakcijos atstovas. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjų už pranešimo pristatymą kuris yra susijęs su įgaliojimais e, trišalėms dėryboms dėl 2013 metų biudžeto projekto. Iš principo mes pritarėme toms bendroms gairiams, kurias įvardina pranešėjas. Tačiau kyla tam tikrų abejonių ir kurias norėtumėm jas ir kurias norėtumėm įvardinti. Kai dėl komisijos, tai manome, kad e, rengdama komi e, biudžetą komisija turėtų atsižvelgti iš tai kokius dalykus. Tai yra taupimo, e, taupimo režimus, kurie matome dabar yra gyvendinami įvairiose valstybėse narėse. Tai reiškia, reiškia kad na, komisija turės padidinti e, asignavimus tam tikroms e, sritims, kad nekiltų e, tokios problemos, kaip matome. Pavyzdžiui, kai yra nutrauktas tam tikrų programų gyvenimas dėl lėšų trūkumo. Aš, pavyzdžiui, turiu informacijos apie tam tikrus projektus ir kai, pavyzdžiui, e, tam, tikri, tam tikrų projektų atžvilgių e, sumos yra įsisavinamos. E, pavyzdžiui, 15 valstybių narių buvo išaldyti mokėjimai 2012 metais iš ESF fondo tam, tikriems, tam tikroms programoms. Taigi, na, labai sunku galvoti apie kažkokį pro, programų įgyveninimą vien dėl to, kad komisija nesilaiko nustatyto savo grafiko, kada, pavyzdžiui, turėtų būti e, padaryti e, tam tikri mokėjimai. Taip pat kai kurioms šalims turėjo būti, buvo e, sustabdyti mokėjimai iš ERDF fondo. Taigi mes norėtumėm, kad būtų daugiau numatyta mokėjimų asignavimo atsižvelgianti prisijimtus įsipareigojimus. Na, komisija sako, kad yra užsibrėžusi visų pirma politinius prioritetus, bet mes neapsigaukime. juk e, nenumatė, juk e, jeigu mes numatysime didelius e, mūsų įsipareigojimus, tai dar nereiškia, kad mes galėsime juos gyveninti 2013 metais, jeigu nebus tam iš tiesų realių sumų. Taigi, man atrodo, kad kolegos, daugiau dėmesio turėtumėm skirti ne įsipareigojimus, bet mokėjimams. Uh, Nėra jokios prasmės numatyti labai aukšto lygio įsipareigojimus, jeigu vėliau e, jiems įgyvendinti nebus lėšų. 2013 e, metai bus sunkus, e, nes valstybės vis dar taupys Ir matome, kad tiek komisijoje, tiek taryboje nuomonės išsiskyrė dėl 2013 e, metų biudžeto, o mes kaip Europos parlamentas turime parengti iš tiesų mūsų poziciją, nepriklausomą poziciją dėl 2013 e, metų biudžeto. Manau, kad visos frakcijos galės pritarti Giovanni Lavija pranešimui. Ačiū, ponas Godmanis. Jis vėl parengė, parengė lentelę. Uh, uh, anksčiau kalbėjęs Salvadoras sutaupė laiko, aš nekartosiu to paties, pasakysiu keletą kitų dalykų. Manau, kad šiandien pamatėme šios pervedimų pasiūlymus, tai yra 350 milijonų iš ekonomikos gaivinimo plano. Klausimas šiandien yra, kas e, atsitiks su šiais pinigais, ar jie bus panaudoti ar ne. Pamenu laikus, kad kai buvo kūriamas planas, aš nebuvau čia parlamente, aš buvau ministras pirmininkas ir aš buvau iš dalies patenkintas, kad staiga mano mažai šaliai e, iš dangaus nukrito 122 milijonai eurų niekas negalvoja, kad bus papildomai skirta tų pinigų. Problema buvo, kad apskritai buvo maždaug 5 milijardai su maisto saugos pinigais, 1 milijardas yra daug pinigų. Kaip suprantu, per 7 metų biudžetą. Tai yra neįlinis planas. Galbūt komisijos nemanoma, kaltinti, nes aš manau, kad ir taryba, ir parlamentas pritarė tam balsuodami. Čia nebuvo vien tik tai komisijos sprendimas, čia yra bendra atsakomybė visų trijų institucijų. Negali būti, kad komisija savarankiškai patvirtino projektą. Klausimas yra rimtas. Projektas buvo labai greitas, reaguojant į krizę, tačiau Energetikos tinklų įgyvenimo projektas yra ilgalaikis projektas, tai yra didžiulė infrastruktūra, reikia daug planuoti, skirti žemę ir taip toliau. Aš suprantu štai ką. Galbūt ką nors paprašytume, paprašyti e, parengti rimtesnį pranešimą apie tai, kas e, tikrovėje vyksta, nes realistiškai neįmanoma panaudoti visų šių pinigų arba jie bus panaudoti per 50 metų, nes planavimas užtrunka ilgai. Tada reikia suprasti, ką galima padaryti, arba pasakyti, būti drąsiems ir pasakyti, kad atsiprašau, ketinimai buvo geri, tačiau tikrovėje, tikroviškai, realistiškai gyvendinti šios, šio plano nėra galimybių ir reikia numatyti rezervą poreikiams, kurių neįmanoma numatyti. Tai nėra audito klausimas, tai yra finansinio likvidumo ir kitų dalykų klausimas. Ir komisija sakė, kad 5 ar 6 neišmokėti milijardai 11 metų pabaigoje vis dar e, guliant komisijos galvos, jie turi išmokėti lėšas, jie kažkam išmokėjo vieniems, po to sustabdė mokėjimą, išmokėjo kitiems. Kas e, išmano finansų planus, e, supranta, apie ką aš kalbu. Tačiau svarbiausia, ar galima realistiškai galvoti apie rezervą ar ne, nesusidursime su rimta problema. E, mokėjimai grius ant komisijos galvos dviejopai - sanglauda, po to kaimo plėtra ir galbūt moksliniai tyrimai ir plėtra kas yra labai neaišku, nes būtent e, mokslininkai tvirtina projektus, o ne vykdomoji valdžia. Todėl niekas nežino, ką nuspręs mokslininkai, ar jie tie projektai yra taikytini ar ne. Ir klausimas yra, jeigu nebus rezervo, tuomet kyla klausimas. 6,8 procentai. Tačiau aš vakar kalbėjausi su savo ambasadoriumi ir informacija iš tarybos yra visiškai kitokia. Politiškai jie bando prate, ištest, prate, pratesti 12 metų situaciją. E, realistiškai biudžetas yra mažesnis negu 11 metais ir tai yra aišku, jeigu norima konsoliduoti biudžetą, tai ir čia reikia biudžetą mažinti. Tačiau Jeigu turime 6,8 procentų, o ne daugiau, tai reiškia, kad tie, kurie yra pasirengę e, ginti savo paraiškas, nebus, negaus pinigų ir tuomet reikės pratesti ir pratesti tas, perkelti ir perkelti tuos mokėjimus. Nes nesivaizduotina, kad šalis surinktų naujų lėšų per septynių metų daugiametės finansinės programos. Visos šalis e, taryboje prieštarauja, jokių papildomų lėšų nėra. Parlamente galima balsuoti su kvalifikuota dauguma, taryboje taip nebus. Taigi aš esu įstikinęs, kad naujų pinigų nebus surinkta problemams spręsti. Kodėl? Aš e, siūlyčiau galbūt uždarame posėdėje išklausyti, kas vyksta su atsargomis. Toliau, kas vyksta su likvidumu? Pamenu, kad komisija sakė, jog galtinis terminas dviem fondams e, nuo 2006 metų e, laikotarpį bus galtinės terminas 9 metai. Jeigu ne, pinigai nebus išmokėti. O kai aš dabar paklausiau ponios Rudner, kodėl į šį terminą nebuvo atsižvelgta. Jie pasakė, kad šalis e, norėjo, kad būtų pratesta iki 10, iki 11 metų. Ir jeigu pažiūrėsime į mokėjimus iš ankstesnės perspektyvos, tai dar liko daug pinigų. Ir jeigu nieko nepadarysi iki galutinio termino, negausi pinigų. Tikro, tikrovėje yra taip, kad šalis pateikia sąskaitas ir gauna pinigas. Taigi reikia skirti du dalykus. Arba pinigai nebus išmokėti pagal sanglaudos kaimo plėtros ir galbūt mokslinio tyrimų eilutes, nes šalis nesilaikė terminų. Arba taip, arba reikia surasti tikrą informaciją, ar yra tam tikrų rezervų, kurį galima pan, pan, panaudoti tinkamoms iš, išmokoms. Kai kurios šalis dar negavo milijardo eurų nuo 2006 metų finansinės perspektyvos. Visą tai sieja pono Lavėjos darbas su daugiametės finansinės programos e, darbu. Gali būti, kad fiziškai negalėsime išmokėti lėšų 2013 metais ir tada reikės spręsti, kiek e, pratesti terminai iki 14 ar 20 metų. Ir galų gale e, politinis sprendimas mažinti išmokas gali būti suprantamas, tačiau galų gale kas septyniarių metų finansinės programos pabaigoje, kas bus atsakingas. Visą tai yra šita startyje, to nieko negalima pakeisti. Todėl aš manau, kad pono Lavėjos pasiūlymai yra visiškai teisingi ir gintini. Tačiau klausimas yra, Na, nemanau, kad turime su kuo nors kovoti, turime būti atsargus, nes mes esame atsakingi už tas išskirtinės priemonės, kurias parengėme krizės metu. Dabar žmonėms neįmanoma paaiškinti, kodėl reikėjo gelbėti bankus ir toliau, kas būtų įvykę, jeigu nebūtume to darę. Vakar pažiūrėjau į sąrašą žmonių, su kuriais e, dirbau 2008 metais. Liko tik tai Merkel ir Tuskas, kiti visi dingę. Tai normalu, nes krizė buvo gili. Tačiau šiandien manau, kad turime galvoti apie tuos dėja objektyvius dalykus. Apie likvidumą, apie RAL e, rezervus ir 13 metus. 13 metus. Negalima galvoti apie 13 metus, e, negalvojant, kas bus vėliau. Atsiprašau už ilgą pasisakymą. Ačiū, kolega. Jūs esate puikus analitikas. Ačiū už jūsų darbą ir lentelę. Pranešėjo, kokios dabar išvadas padarytumėte iš tokių labai gyvų diskusijų? Pradėsiu nuo pono Alvaro pasisakymo. Aš e, e, pasisakymas, pasisakydamas e, pradėjau prakaituoti, bet galvojau, kad, na, nervuojuosi kaip pranešėjas, net nežinojau, kaip kolegos galės sureaguoti į mano pranešimą. Bet matau, kad ir kiti kenčia nuo karščio ir džiaugiuosi, kad, na, esu toks ne vienintelis. O dabar norėčiau sugrįžti prie pastebėjimų, kuriuos pasakė gerbiami kolegos. Galiu pasakyti, kad man atrodo, kad pritariama e, pagrindiniams e, šio pranešimo elementams. Aišku, na, gali skirtis e, nuomonės e, dėl tam tikrų elementų, e, atsižvelgiant į skirtingų politinių frakcijų prioritetus. Pavyzdžiui, kolega iš žaliųjų frakcijos pateikė pasiūlymą, taigi aš netgi nebejoju, koks bus jūsų pasiūlymas dėl ITER programos. Jūsų pasiūlymai greičiausiai bus panašus į ankstesnius pasiūlymus, kuriuos pateikėte ankstesniais metais. Dabar norėčiau sugrįžti prie atskirų biudžeto eilučių pavyzdžiui, ketvirtos antraštinės dalies ir taip toliau. Komisija e, siūlo sumažinti kai kurias lėšas tam tikroms e, biudžeto eilutėms ir visa tai yra susiję su tuo, kad e, ankstesniais metais skirtos lėšos tiems veiksmams nebuvo iki galo įsisavintos. Taigi, komisija atitinkamai numaž, sumažino lėšas vien dėl to, kad, na, nebuvo ankstesiais metais iki galo įsisavintos skirtos lėšos. Dabar norėčiau sureaguoti į kolegos Jūtą pasisakymą. Kodėl aš pasakiau, kad na, komisija e, parengdama savo biudžetą orientavosi į politinius tikslus? komisija jau galvojo apie sanglaudos politiką ir ruoždama e, biudžetą jau žinojo, kad na, dalis e, šiai politikai skirtų lėšų nebus įsisavinta valstybėse narėse. E, turiu pasakyti, kad visų pirma, na, pirmasis komisijos pasiūlymas, ten buvo numatytos dar aukštesnės sumos. Po to tos jos buvo peržiūrėtos ir koreguotos atitinkamai. Kai dėl mokėjimų apie tai kalbėjo praktiškai visi kalbėtojai ir šis klausimas bus pats svarbiausias. Ir būtent na, šiuo klausimu reikia būti labai atidiems. Kolega Gurmanis Godmanis šiandieną išplatino lentelę E, kuri labai įdomi. Ir man atrodo, kad metų e, eigoje susidursime su daugeliu problemų, kurie yra susiję su biudžeto įgyvendinimu. Pavyzdžiui, e, išlaidų kontrolę. Metų pabaigoje bus parengtas koreguo, koreguojantis biudžeto projektas. Na, aišku, tas koreguojantis projektas bus atsižvelgtas į komisijų pateiktą informaciją ir į komisijos turimą informaciją. Ir tas biudžetas bus koreguojamas dar einant metams. Ir na, mokėjimų klausimas yra e, tiesiogiai susijęs su mūsų veiksmais 2012 metais. Nes jeigu mes e, nesugebėsime na, išmokėti visų mokėtinų sumų 2012 metais, jas turėsime išmokėti 2013 metais. Ir man atrodo, kad e, na, galima sakyti, kad susidursime su tokiu reiškiniu kaip tsunamis, kuris e, vieną dieną mus e, nuplaus. Jeigu mes e, nuolatos iš metų į metus perkelsime mokėtinas sumas. Toliau dar vienas dalykas. Jūs kalbėjote apie protingą biudžeto administravimą. Man atrodo, kad šis klausimas iš tiesų labai aktualus Ir, bet turime būti protingi, gudrus. Na, aš suprantu, kad e, kiekvieną domina e, jų atliekami darbai, bet mes e, kaip atskirų komitetų nariai turime pagalvoti, kur būtų galima sumažinti išlaidas. Na, ne dėl to, kad, e, pavyzdžiui, programuose nepakankamai įsisavinamos e, sumos, bet jeigu, pavyzdžiui, manome, kad e, kalbant apie tam tikras programas, jų teikiamas poveikis konkurencingumui, užimtumui ir taip toliau yra bejotinas, galėtumėm sumažinti tom programom skirtas lėšas. Dėkoju. Merci beaucoup. Puiku. Dėkoju pranešėjui, dėkoju kolegoms. Primenu, kad dėl šio pranešimo terminas pateikti pakeitimams yra gegužės 31 diena vidudinis, balsuosime birželio 20 dieną komitete ir paskui pagal įprasinį tvarkaraštį į plenarinę sesiją šis klausimas keliaus Liepos mėnesį. Ačiū pranešiau. Dabar galime iš karto pereiti prie penkto darbo tvarkės punkto dėrybinė situacija dėl daugiametės finansinės programos. Pranešėjų nėra. Yra, yra. Yra, yra. Tiesiog noriu informuoti e, narius ir, aišku, tuos, kas e, stebi mūsų posėdį, kokia buvo situacija Vakar įvyko diskusijos su Danija, pirmininkaujančia ES, su komisija, su biudžeto komiteto delegacijos nariais ir šiandien Šulco vadovaujant pasikeitime nuomonėms taip pat. Taigi, įvertinant, kas įvyko vakar, Svarbiausia buvo informuoti pirmininkaujančią Daniją, kas mums yra svarbu biudžeto komitetui. Nikolavemin yra mm, ministras e, taryboje. Turning Šmit, e, Danijos ministrė pirmininkė ir komisijos pirmininkas buvo informuoti apie tai, kas mums yra svarbiausia, tai yra dėrybinis paketas, E, kurį pateikė bendrųjų reikalų ministrų taryba, parengė Birželio mėnesio tarybai. Ir kas mums yra svarbiausia dabar, ką Birželio mėnesio taryba spręs šio klausimu. Jūs kaip žinote, kas mus labiausiai neramina, yra tai, kad uh, Mm, taryba nepriimtų iš anksnės pozicijos dėl skaičių, dėl bendrųjų skaičių ar atitinkamų kategorijų ir dėl mm, galimų ribų skaičių sumų, kad taryba neapsispręstų užbėgdama už akių visiems sutarimams, nes e, bus bendro sprendimo procedūra aišku, taigi labai svarbu, kad būtų išsaugotos Europos parlamento kompetencijos ir parlamento dėrybiniai įgaliojimai pradėta e, svarstyti šios klausimus Europos vadovo taryboje ir su bendrųjų reikalų taryba jau pradėtos diskusijos, tai yra mūsų įprastinis pašnekovas šiais klausimais. Tad svarbiausia buvo pasirūpinti būtent kad pirmininkaujantį Daniją turėtų tai omenyje ir kad Europos vadovo taryba turėtų tai omenyje, kad mes dabar orientuojamės į rezoliucijos patvirtinimą e, plenarnėje sesijoje prieš vadovo tarybą. Kad kokį e, porai puslapių, e, keliais punktais išdėstytumėm pagrindinius svarbiausius prioritetus, Europos parlamento raudonasis linijas, kas mums svarbiausia, kas mums labiausiai neramina, galvojant apie šias dėrybas. Dėl ko nebuvo sutarta, tai buvo kada ta rezoliucija būtų teikiama balsavimui plenarnėje sesijoje. Ar kaip iki šiol buvo numatyta gegužės antroje Strasbūro plenarnėje sesijoje būtų teikiama ta rezoliucija? Greičiausiai, kad gal ne, gal bus birželį. gegužės mėnesį tą rezoliuciją gerai būtų e, priimti, nes tuomet būtų galima ją paskelbti viešai anksčiau nei bendrųjų reikalų taryba pradėtų, dėl, e, pradėtų dirbti su darybiniu, darybinė, darybiniu paketu. Ir tokiu būdu galėtų atsižvelgti į mūsų rezoliuciją ir būtų tada pateikta, vis, pateiktos visos tos diskusijos, jų rezultatai na, vadovo tarybai. Tai labai svarbu būtų tą rezoliuciją jau birželio mėnesį paskelbti viešai tarp bendrųjų reikalų tarybos ir Europos vadovų tarybos. Galutinis sprendimas dėl datos būtų priimtas pirmininkų suėgoj. Mes susitarėme, kad yra, aišku, naujų aktualijų, finansinių, ekonominių aktualijų ir darbo tvarkė yra nepaprastai įtempta. Kasdien viskas keičiasi ir dėl Graikijos neramumai, ir dėl Ispanijos, ir dėl kitų valstybių daug klaustukų, dėl Prancūzijoje pasikeitimai ir taip toliau. Uh, Neįlinė Europos vadovo taryba yra numatyta gegužės 23 dienai vakare. Tai reiškia po dviejų savaičių, trečiadienį mūsų, kai mes posėdžiausime Strasbūrė, diskusijos, kurios vyko ir su Šulcu ir kas buvo numatyta dėl šios rezoliucijos projekto, kviečiant taryba ir pirmininkaujančią Daniją aptarti ir sakyti pozicijas. Aišku, bus viskas padaryta rengiantis tai neįliniai vadovo tarybai Briuselė. Kaip jau sakiau, dėl galtinės datos sprendimas dar nepriimtas. Dabar delegacijų lygmenių biudžeto komitete yra dirbama dėl tos rezoliucijos projekto jau, e, bus jis pateiktas pirmininkų suėgai ir po to jau bus nuspręsta, ar tai gegužė, ar tai birželį bus tas e, dokumentas svarstamas plenarnėje sesijoje. Aišku, reikia turėti omenyje, kad reikės daug padirbėti, nes mm, juridinis pagrindas yra labai platus, bent 60-70 straipsnių. Tai ar būtų kolegų kokių pastabų tuo klausimu? Vienas dalykas, jūs labai detaliai viską paaiškinote, kas vyksta darybose. Norėčiau papildyti vieną dalyką, kad kolegos žinotų, jog paskutinis vakarykštis posėdis, kur dalyvavo pana Šulcas ir ministras Vamenas, jame Danija, pirminkaujantį Daniją pravėrė šiek tiek duris dėl skaičių įtrauktinų į tarybos sprendimą birželio mėnesį. Galbūt tai yra pozityvu, nes prieš pradant e, darybas dėl esmės nenorėtume matyti jokių skaičių. Na, o tai kaip Danija pristatė, tai jie sakė, greičiausiai nebus jokių skaičių, jie nemano, kad bus pasiektas sustarimas dėl to. Tačiau mes turime pasakyti aiškiai, kad šimtų procentų negalima atmesti tokios galimybės. Taigi tokia papildoma informacija, kurią norėjau pateikti kolegoms. Ačiū. Įvėliau. Bien, alors nous pouvons... Ačiū. Tai galime baigti diskusijas šiuo klausimu ir pereiti prie šešto darbo atvarkės punkto. Frančiska, ar galiu dabar jūs atitraukti nuo jūsų pokalbio? Kad pristatytumėt mum ateisamąjį biudžetą numeris 3 jo projektą. Dėkoju, pirmininkė. E, taisomasis biudžetas 3.2012 e, e, yra susijęs su į biudžetą įtrauktinų perteklių, kuris yra susidarę vykdant 2011 metais. Įtrauktinų suma daug ženklesnė nei pereitais metais. Kalbame apie milijon, milijardą 496 milijonus. 000 000. E, na, pateiktas pasiūlymas e, yra geras e, ir perteklius leis sumažinti. Jeigu tas perteklius bus suma, įtrauktas į e, biudžetą, bus galima sumažinti bendrą valstybių narių įnašą. E, kalbant apie pajamų rezultatus, e, tai pajamų rezultatas e, pasiskirsto labai teigiamai, kadangi na, pajamų yra daugiau nei išlaidų Ir susidarė skirtumas 2011 metais bus kelt, perkeltas 2012 metais, tačiau iš esmės e, mūsų biudžeto nepakeis. Vien dėl to, kad e, sumažės bendras valstybių narių įnašas į ES biudžeto finansavimą. Sakome, kad toks mechanizmas turėtų likti, nes kiekvieną dieną mes diskutuojame apie tai, kad trūksta asignavimams lėšų. Ir na, kalbant apie šį pateiktą pasiūlymą, tai yra techninio pobūdžio pasiūlymas, ne politinio e, pobūdžio. E, aišku, mes dėl jo e, diskutuosime čia, balsuosime čia, po to balsuosime ir diskutuosime plenarnės sesijos metu. Ir galbūt tada mes galėsime pasakyti, kaip tas praeitų metų perteklius galėtų būti panaudotas kitaip kad tiesiog jisai nebūtų panaudotas tam, kad e, būtų sumažinta bendra valstybių narių e, įnašo suma į ES biudžeto finansavimą. Taigi, e, aš pateiksiu Jums pranešimo pasiūlymą, kuris nemanau, kad sulauks e, daug e, diskusijų, todėl kad kalbame apskritai tik tai apie nedidelę biudžeto pakeitimo dalį. Ačiū pranešėjai, jeigu nėra pastabų, galime perėti prie septinto punkto, tai yra naujoviškos finansinės priemonės, naujos daugiametės finansinės programos kontekste. Eider, prašom. Eh, mi intención hoy más que presentar el informe que todavía está en fase. Ačiū, pirmininkė. Vietoj to, kad pristatinėčiau pranešimą, kurį vis dar rengiu, norėčiau išklausyti, ką biudžeto komiteto kolegos norėtų pasakyti. Žinoma, šiandien jau čia ketvirtadienio popietė po minisesijos. E, tas mano noras galbūt problematiškesnis, tačiau bent jau galėtume pateikti keletą idėjų kurios būtų galbūt e, svarbios kolegoms. Dėl grafiko. Pirmiausia, pranešimo projektą noriu pateikti iki šio mėnesio pabaigos, kad būtų pakankamai laiko išversti pranešimą ir norėčiau siūlyti terminą numatyti pakeitimams iki 21 birželio ir tvirtinti pranešimą Liepos 21 dieną. Jau susilaukiau nuomonių iš ITRE ir KOKOBU komitetų. Jie daugiausia kalba apie elementus, kurie rūpė jiems. Tačiau iš principo mano pozicijoms pritarė. Aišku, kad čia yra konkretus e, specifinis pranešimas, tačiau jame yra bendrų dalykų. Nekalbėsime apie e, visus dalykus, tačiau galėtume numatyti, kokie kriterijai toms finansinėms priemonėms galėtų būti numatyti. Pranešime bus keturios dalys. Pirmiausia, apibrieštis e, to, ką vadiname finansinėmis priemonėmis. Čia yra gana sudėtingas e, techninis klausimas, todėl reikia tiksliai apibriežti, apie ką čia kalbame, kai kalbame apie finansinės priemonės. Po to norėčiau įvertinti tai, ką turėjome iki šiol, kaip priemonės veikia. Neseniai surengėme seminarą, kuriame ekspertai dirbę su tomis priemonėmis pristatė jų pliusus ir minusus ir galimybės pagerinti tas priemonės. Tai aš rezimuoju savo dokumente taip pat. Taip pat, aišku, lauksiu detalių komisijos pasiūlymų, Tai yra, pažiūrėjau į komisijos detalius pasiūlymus 14-20 metams. E, šiek tiek pasiūlymų patikėme surę pranešime, kur raginama komisija pateikti e, iniciatyvą ar ataskaitą apie finansinės priemonės, e, kuris būtų platesnis ir daugiau atspindėtų analizės negu anksčiau. Tai gal būtų svarbus elementas diskusijai. Diskusija apie finansinės priemonės, kokio dydžio jos turėtų būti, kiek, kokia finansavimo dalis turėtų būti garantuota e, iš e, bendrijos biudžeto. Jau gavau pakeitimų keliomis temomis, kai kurie klausimai iškyla vėliau vėl ir apie tai kalbėsime ir diskutuodami. Tačiau kolegos e, sako, kad tam, kad finansinės priemonės veiktų tinkamai, reikia gerai išanalizuoti tai, kam tos priemonės yra skirtos. ir užtikrinti, kad jos būtų naudojamos veiksmingai. Daugelis kolegų sakė, kad jos turi būti nuoseklios, turi dėrėti tarpusavėje ir turėtų būti lankščios, nes turbūt dabar, nu, nuo to momento, kai pradėsime jas naudosi, naudoti, jos turi atitikti konkretų kontekstą, o kontekstas per bėgant metams gali keistis, todėl priemonės reikėtų adaptuoti taip pat dabartinės priemonės kritikuojamos yra dėl to, kad jos e, per plačiai naudojamos, e, jos turėtų būti naudojamos konkrečiose intervencijos rytise. Kitas dalykas, kurį reikia atidžiai išanalizuoti, tai yra, kokius kriterijus iš anksto reikia numatyti, kokius e, politinius tikslus numatyti projektams finansuotinėms pilnai ar iš dalies panaudojant e, naujoviškas finansinės priemonės. Ir kokia priežiūros kontrolės sistema turėtų būti e, naudojama parlamente ir komitete. Aš turiu keletą klausimų komisijos atstovams, kurie yra ekspertai šioje srityje. Audito rūmai E, savo nuomonę 7.2011 e, kritikuoja tai, kaip iki šiol veikia finansės priemonės. Galbūt e, komisija galėtų pateikti šiek tiek informacijos daugiau. Vienoje dalyje ataskaitoje kalbama apie trūkstamą informaciją dėl rotaciją, dėl multiplikatoriaus efektą Atrodo, kad kartais būna per daug lėšų skirta numatyta fonduose. Ir e, ne visada pateisinama preferencija privačiam sektoriui. Taip pat yra pavojus išplėsti per daug tas rytis, kur galima išleisti tas lėšas. Taip pat kalbama apie E, konvencinių finansinių priemonių panaudojimo ribojimą, kuomet galima palikti nuo šalyje struktūrizuotas priemonės ar e, išvesnės finansinės priemonės, netokias konvencinės priemonės. Taip sako auditorumai Aš iš tiesų nieko nežinau apie tokias išvesnės finansinės priemonės, kaip jos buvo naudojamos iki šiol ir norėčiau sužinoti komisijos nuomonę apie audito rūmų iškeltus, iškeltą, iškeltas idėjas yra. Tai būtų naudinga ir mums, tai yra svarbu Europos Sąjungai. Jeigu mes gerai panaudotume šias finansinės priemonės, konsensuso būdu galėtume finansuoti infrastruktūrą ir poreikius pagal 20 metų strategiją. Tačiau to negal, nes to vien negalima daryti vien tik tai iš nacionalinių biudžetų. Ačiū, Eider. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, aišku, finansinių priemonių savokas, apibrieštis būtų labai geras dalykas. Aš nežinau, kaip kitose kalbose, bet daugelie kalbų tikrai neaišku yra, kai kalbame apie e, finansinę perspektyvą, iš tikrųjų turima omenyje biudžetinę perspektyvą. Kai kalbama apie rinką, tai kalbame apie bankus ir e, finansinės įsteigas. Tai kai čia kalbame apie novatoriškas finansinės priemonės, ar tai yra biudžetinės priemonės, ar tai yra um, skolinės priemonės, ar tai yra. Kas tai yra, ne, ne, nėra tikrai aiškumo čia, taigi manau, kad šis pranešimas bus puikiai proga patikslinti savokas ir um, veikimo jų būdus, tikslus, sąlygas, kriterijus užprašėme atlikti tyrimą ir birželio mėnesį jo rezultatai mums bus pristatyti, kaip Eider mums ir priminė, kalendorius yra, tvarkarštis yra toks, kad Eider pristatys pranešimą raštu gegužės 31 dieną mūsų posėdė, toliau um, pakeitimai turi būti pateikti iki birželio 21 dienos, paskui regio komitetas iš esmės birželio mėnesį renks nuomonę ir galutinis balsavimas birželio pabaigoje. Taip, Eider. Būtent norėjau tik patikslinti, kad pakeitimams terminas yra ne birželio 12, o birželio 21. A taip, 12 atvirkščiai, 21 gegužės, taip, birželio. Eider pasirinko a, joninės vasaros šventę kaip terminą. Galime tada perėti prie aštunto punkto, jeigu daugiau komentarų nėra, tai tada kalbėsime apie GR pranešimą dėl Europos socialinio fondo. Taip, jis yra salė. Dar Eider, prašom. Aš atsiprašau, aš nenorėjau čia tęsti diskusijų, tik norėjau dar kartą pasiteirauti komisijos. Ar gali komisija atsakyti į mano klausimą, kurį, kurį aš iškėliau savo pasisakymę? Euh, Ačiū, pirmininkė, trumpai mm, atsakysiu, kad e, audito rūmų ataskaitoje kalbama apie pasidalytą valdymą. Taigi apie sanglodos politiką iš esmės. Tuo tarpu komisijos pasiūlyme dėl finansinių priemonių ir atitinkamų platformų kalbama apie tiesioginį, netiesioginį valdymą iš komisijos pusės tiesiogiai. Taigi tai jau nebūtų pasidalyto valdymo sritis. Aš atsiųsiu. Uh, skobų komiteto sekretariatui ir poniai Eider e, platesnį paaiškinimą dėl tų klausimų, dėl auditorumų e, nuomonės. Ir gal tada galėsime neformalių pagrindų su biudžeto komitetu pasikeisti nuomonėmis, pateikti papildomą informaciją, jeigu jūs pageidausite, ar tiktų jums. Eider. E. Puiku. Puiku, Eider viską pasižymės. Tai tada kolegos GR pranešimas. Kolega, prašom, pristatykite socialinių fondų pranešimą. Dėkuoju, pirmininkė. Aš čia, šioje salės pusėje, norėčiau e, paminėti keletą žodžių apie ankstesnį darbo tvarkės punktą. Labai būtų puiku, jeigu komisija į darbo dokumentą įtrauktų e, keletą minčių, kurios šiandieną buvo e, išsakytos Europos parlamente. E, kad vėliau mes na, per nelik nevėluotume su savo E, darbais dėl to, kad iš komisijos gausime nepakankamą informaciją. O dabar grįžkime prie mano e, pranešimo. Na, apie jį jau kalbėjau su kai kuriais šešėliniais pranešėjais ir mačiau, kad jų nuomonė tikrai e, yra nebloga. Mes esame pateikę pasiūlymų dėl komisijos pasiūlymo patobulinimo. Tikiuosi, kad tie e, pasiūlymai bus e, priimti. 16, 17, 18 pakeitimai dėl ESF programos įvertinimo yra nebeaktualūs, jie, jie yra atsimti ir tikiuosi, kad bus pateikti geresni pasiūlymai. Apie juos aš jau galvoju. Taigi dar kartą norėčiau paprašyti, kad jūs ne kalbėtumėt apie 16, 17, 18 pakeitimus, todėl kad jie nebėra aktualūs. Taigi, kalbant apie Europos socialinį fondą, jis finansuoja e, projektus pagal 14 e, tematinių prioritetų, įskaitant, e, pavyzdžiui, efektyvų valstybės sektoriaus administravimo ir taip toliau. Na, iš to fondo panaudojamos lėšos e, gali būti vadinama gera investicija. Tačiau, e, na, daugiau dėmesio reikia e, skirti silpnesniems šalims, formuojant jų administracinius gebėjimus ir 20 procentų visų lėšų turėtų būti e, skirta, bent 20 procentų lėšų turėtų būti skirta kovoti su atskirtimi ir kovai su e, skurdu. Komisija e, įvardina tris rytis. Pavyzdžiui, 25 procentai ESF lėšų turėtų būti skiriami mažiau įsivyšiusiam regionam ir sako, kad kalbant apie struktūrinių fondų e, lėšas, tai 20 procentų, 25 procentai jų turėtų tekti SF fondui. Išsivyščiusiems e, regionams iš ESF fondo e, turėtų būti skirtuma 52 procentai. Tai yra 27,6 milijonai eurų. Įvyko pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Ir aš bandžiau seaiškinti, kokie galėtų būti kompromisai, horizontalus kompromisai SF atžvilgiu. Kartu su koordinatoriais mes priemėme sprendimą, kad e, būsime griežti, e, ypač dėl kai kurių prioritetų. Visų pirma, reikia sustiprinti SF kaip finansinę priemonę, vengti e, duplikavimuose, na, taip pat, kad daugiau dėmesio būtų skirta socialiniams pokyčiams, inovacijai. E, kaip, kalbant apie mokėjimus, tai mokėjimai turėtų būti atliekami fiksuotomis bendromis sumomis. Tokiu atveju visas finansavimo mechanizmas bus paprastesnis, nes esame gavę nemažai kritikos iš naudos gavėjų, kurie sako, kad mechanizmas dabartinis yra e, pernelyg e, sudėtingas. Taigi, bendros tos mokėtinos sumos. E, toks yra pateiktas pasiūlymas. Taip pat e, prašome, kad būtų parengta apibrieštis dėl active inclusion. Tai yra aktyvaus įtraukimo. Tokį pasiūlymą pateikė kolegos iš e, užimtumo komiteto. Nes tiesiog užimtumo komitetas nori pakeisti komisijos teikiamą savokos pasiūlymą. All. Ačiū. Ar būtų komentarų, panas Kozlovski? Na wstępie chciałem pogratulować. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Gairiui už e, jo nuomonę. Tikrai labai įdomus tekstas, sveikintini pasiūlymai. Sutinku su pranešėju, kad reikia geriau koordinuoti bendrijos priemonės ir reikia aiškesnių skiriamųjų linijų tarp, pavyzdžiui, Europos socialinių fondo taikymo srities, EGF, RDF ir kitų, kad nebūtų dubliavimuose ir kad būtų galima, aišku, užtikrinti maksimalę sinergiją ir jos teikiamą naudą. Europos socialinis fondas turi sutelkti dėmesį į rezultatą, o negilintis į procedūras. Tad labai sveikinčiau komisijos pastangą supaprastinti Europos socialinio fondo įgyvendinimą. Pavyzdžiui, standartinės vieneto kainos ar bendros fiksuotos sumos principai yra sveikintini. Aš sutinku su ponu Gair, kad reikia stengtis įšokti į supaprastimo traukinį, o nekaišioti pagalius į ratus jam. Labai sveikinu taip pat ir efektyvumo rodiklius, kurie būtų taikomi programoms. Manau, kad komisija galėtų geriau įvertinti teikiamų subsidijų, bendrą teikiamą pridėtinę naudą naudą atskiriems naudos gavėjams. Europos socialinis fondas yra labai svarbus instrumentas. Jis turėtų būti panaudotas e, maksimaliai išnaudojant jaunimo potencialą, e, taip pat panaudojant ir e, žmonių su negale, kurie, kuriems dabar yra sunku susirasti darbą potencialą. Uh, Europa pergyvena sunkmetį ir todėl šio fondo svarba yra labai didelė. Aišku, Europos socialinis fondas išnaikins, neišnaikins pats savaime skurdo ir nedarbo, tačiau jis gali padėti mums įgyvendinti bendrą strategiją, kurios tikslas yra mobilizuoti turimus išteklius, uh, sukurdamas partnerystės, mažindamas kliūtis tarp atskirų sektorių ir užtikrindamas didesnę socialinę sanglaudą. Ačiū. Jeigu daugiau pastabų nėra, noriu priminti tvarkaraštį. Terminas pateikti pakeitimus yra gegužės 16 diena 10 valanda balsuosime biudžeto komitete dėl pono Gair pranešimo birželio 20 dieną. Užimtumo komitetas teiks nuomonę iki birželio 10 dienos, o plenarnėje sesijoje dar kada bus svarstoma mm, šis pranešimas nenustatyta. Ir paskutinis mūsų šios dienos darbo atverkės punktas devintas. Pranešėjo nėra, tai aš jį pavaduosiu, jei leisite. Tai yra ES solidarumo fondo panaudojimas Ligūrijos ir Toskanos regionams, kurie labai nukentėjo nuo potvinių praeitų metų spalį. Komisija pateikė pasiūlymą dėl šio fondo mobilizavimo ir dėl lėšų pervedimo, kaip įprasta, mobilizuojant šį fondą. yra taisomasis biudžetas numeris 2 2012 metų, kuris komisijos patvirtintas kovo 16 dieną. Žala padaryta šių potvinių yra vertinama virš 720 milijonų eurų. Aišku, padaryta didžiulė žala visuomeninio transporto sistemai, būstui, įmonėms, žemės ūkio naudmenims. Taryba galvoja, kad e, žymusis protokolas pridėtas prie ES veikimo sutarties bu, turėtų būti taikomas dėl šio fondo mobilizavimo. Taigi yra aštuonių savaičių terminas nustatytas nacionalinių parlamentų, Europos parlamento pastaboms e, ir todėl ir yra mūsų komiteto mm, nuomonė rengiama iki gegužės 30 dienos mes turime laiko. Įvertinant tokį kontekstą, galime atitinkamai ir reaguoti. Tvarkaraštis. Mums terminas pakeitimams yra gegužės 24 diena, regi pateiks nuomonę gegužė, iki gegužės 30 dienos ir gegužės 31 dieną mūsų kitame posėdėje galėsime balsuoti kad būtų galima plenarnėje sesijoje šį pranešimą svarstyti birželio 12-13 dienomis. Pastabų nėra. Gerai, tuomet paskutinis darbo atverkės punktas yra pastatų politika. Voilà. Euh, donc, euh, euh, vous vous souvenez que le lundi Prisimenate, kad paskutinį, ana, pirmadienį Monika Almajer mums pateikė paaiškinimą dėl Eastman pastato problemų. taip pat dėl um, Europos namų pastato ir mes nusprendėme parengti nuomonę. Gegužės 31 dieną ją jau patvirtinti. Tai tiek, kitų klausimų nėra, tai viskas posėdis baigtas. Bon,